nebejoju, kad Italijos teisingumo sistema laikytųsi ir užtikrintų aukščiausius reikalavimus, kurie galioja Europos Sąjungoje. Ačiū. Baigiame Česarė Batisti ekstradicijos klausimo svarstymą. Patekti šeši siūlymai priimti rezoliucijas ir balsuosime dėl to, kai baigsime diskusijas trečiuoju klausimu. O trečiasis mūsų darbo tvarkės punktas yra skirtas Iranui, ypač Našrinso Tudė bylai. Visų pirma, žodį suteikiu ponui Belderiui pusantros minutės. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dėkoju, ponė pirmininkė. Wall Street Journal, Journal buvo įdomus straipsnis apie, apie Nasrin Sotudei. Ji nuteista 11 metų kalėjimo. Ir jos atvejais sulaukė didžiulio susidomėjimo. Sotudei yra labai aktyvi žmogaus teisų gynėja. Diskusijos Europos parlamente e, yra atsakymas į Elbadį e, kreipimąsi į Europos parlamentą. E, mes norime solidarizuotis su Satudė ir tai atsispindės ir rezoliucijoje bei pranešime, kurį aš rengiu užsienio reikalų komiteto valdu, vardu. Mes turime pasisakyti už Irano tautos laisvę ir kalbėti vienu balsu. Dėkoju. Toliau ponė Šakė, pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė, komisija. Pirmininką komisarę Fiulę, kolegos, dar kartą esame priversti kalbėti apie žmogaus teisės Irane po to, kai Našrin Sutudė buvo nuteista 11 metų įkalinimo. Ji nega, jai užjausta verstis e, teisininko praktiką, Įstatymo viršenybė Irane nebeegzistuoja. E, teismų sistema yra visiškai politizuota. Žmogaus teisų gynimas dabar e, laikomas išpoliu prieš nacionalinį saugumą. Nasin Sutudė, teisininkė dviejų vaikų mama, yra apkaltinta e, veiksmais nukreiptas prieš nacionalinį saugumą. Ji gynė Zara Bahrami prieš, kuri, kuri buvo neteista mirties bausme ir taip pat iškėlė, išsakė abejojimus dėl bešališko teismo proceso. Našrin Sutudėj yra stipri moteris, nes ji priešinasi režimui, tačiau režimas e, represuoja savo piliečius vietoj to, kad rūpintųsi jų gerovę. Ji, lank... ji siekia užtikrinti, kad Iranas imtųsi kitų veiksmų. Ekonominės, e, ar ekonominės sankcijos paskaptos Iranui padės pasiekti mūsų tikslų, aš tuo abejoju. Tai tiesiog e, pakenks Irano gyventojams, nes jie taps dar labiau priklausomi nuo Irano vyriausybės užgaidų. Nors aš esu skeptiška dėl ekonominių sankcijų, manau, kad sankcijos atskiriems asmenims e, dėl žmogaus teisų pažeidinėjų, pavyzdžiui, dėl cenzorys, cenzūros, prievartavimų turėtų būti pasitelkiami ir taip mes tęstume Nazrinsutų dėkovą. Mes turime kovoti su Irano režimu. Pirmininkė, aš paprašyčiau jūsų paraginti kolegas iš Italijos patilėti, nes jie garsiai kalbasi e, posėdžių salėje po to, kai jiems rūpimas e, darbotvarkės klausimas jau apsvarstytas. Aten. Kolegos, girdėjote ponio, girdėjo ponios Šakė prašymą? Gal galėtumėte ramiau elgtis, jeigu norite kažką aptarti, galite tai padaryti už salės. Ponas Stevensonas. Ačiū, pirmininkė. Aš rengiausi šiandien palyginti Irano Islamo Respubliką su nacistinė Vokietija, tačiau turiu pasakyti, kad manau, jog viskas yra netgi blogiau. Mulos šiais metais pakorė 65 žmonės, 10 buvo pakarti vakar. Iš pradžių tiems žmonėms buvo paskelbtos baudos, jų turtas konfiskuotas. Jie jie buvo nuplakti prieš juos įmatant į kalėjimą. 87 žmonės pakarti per pastarąsias dvi savaitės. Ahmadinedžadas, Ahmadinedžado režimas panašus į holokaustą, primena holokausto vykdymą. Jis sakė, kad nori nušluoti Izraelį nuo žemės paviršiaus. Pasitelkiama kankinimai, korimai, užmėtymas akmenimis, plakimas, mirties bausmė vykdoma vaikams ir netgi neščioms moterims. Du kaliniai, maž, dviems kaliniams Mašrafė šią savaitę buvo amputuotos, nupjautos rankos, numatytas paskutas nuosprendis dar kitiems. Bet kas, kas pasipriešina to, tokiems sprendimams yra, nedelsiant susilaukia represijų. Na, žiūrint, sutudėjai tokia ir yra. Ji yra drasi teisininkė, kuri gynė daug neteisėtai apkaltintų žmonių, ji kovoja su tuo fašistiniu režimu. Jai paskelbtas 11 metų įkalinimo nuosprendis už tai, kad jis darė savo darbą, yra žaidimas žmonijai, tikrieji nusikaltėliai yra tironai ir juos kažkas turėtų priversti atsakyti už tai. Jie mano, kad jų, jų kritikai vakaruose yra tarptautinio sąmokslo prieš juos nariai. Tačiau noriu pasakyti štai, kad negalime leisti blogiui triumfuoti. E, laisvė, teisingumas, žmogaus teisės ir moterų teisės turi būti atkurtos. Kuo greičiau, tuo geriau visam pasauliui. Now, Ačiū, ponas Tijansonai, turiu ponas Kročetą. Ačiū pirmininkė. Reikalaudami to jau pat paž, paleisti šį asmenį mes norime, kad Europos šalis ir kitos šalis paleistų, apsaugotų žmonės nuo šio teroristinio režimo. Ši šalis kelia pavojų ne tik visam pasauliu per savo branduolinės programas, bet taip pat pažeidinėja įstatymų, e, laisvų įstatymų rinkimus, masiškai areštuoja žmonės. Pažinėja teisės imdavas veiksmų prieš režimo oponentus. Diskriminacija prieš moteris ir homoseksualus, žodžio laisvės ir susirinkimų laisvės trūkumas, neminint tų, kurie laikomi stovyklose ir patiria smurtą, užmėtomi akmenimis kasdien, kasdien. Nemažiau kaip du žmonės nuteisami mirties bausme, įskaitant nepilnamečius. Kartais pasinaudojama ir baisiais kankinimais. Ši kritika nėra skirta prieš islamą, kuris pagristas taika, bet prieš Irano režimą. Be to, sotadai bausmė yra teismo nepriklausomybės pažydimo atvejais. Tai yra antpolis prieš asmenį, kuris gynė savo šalies piliečius. Tai, reiškia, tai reiškia, kad Irano piliečiai net negali apsiginti. Toliau ponas Predė. Ačiū pirmininkė. Jeigu Iranas ir pradeda atverti savo Irano programas, tai dėja žmogaus teisų srityje duris yra visiškai uždarytos. Nasrin Sotudė byla yra būtent toks atvejis. Ji buvo nubausta už tai, kad dirbo žmogaus teisų srityje 11 metų buvusimės kalėjime, 20 metų draudimas dirbti teisininko darbą. Tas sprendimas priimtas neteisingame teisme. Tai nėra izoliuotas atvejis. Tai yra Irano režimo, Irano režimo strategijos dalis, siekiant e, nutildyti žmogaus teisų gynėjus. Tokios bausmės nuolat skiriamos žmogaus teisų teisininkams ir turime parodyti solidarumą su tai žmonėmis, kurie kovoja už žmogaus teisės, nepaisant grasinimų bausmėmis ir kankinimais. Ačiū toliau, ponas Romeva Rueda. Ačiū. Apgailę stauju, kad turime vėl kalbėti apie Iraną, bet turime. Iš tikrųjų turime, nes situacija yra ne labai problematiška ir dramatiška. Todėl svarbu, kad šis parlamentas pakartotų dar kartą savo reikalavimus paleisti sąžinės kalinius ir tuos kurie buvo sulaikyti dėl savo politinės ir žmogaus teisų veiklos, taikios veiklos. Parlamentas vėl turi pareikalauti iš Irano valdžios laikytis tarptautinių mastų pripažintų laisvių į e, laisvą žodį. Ir pasmerkti tuos griežtus, griežtas bausmes, kurios taikymas tokiems žmonėms kaip Nasiris Sotudeh. Todėl šis parlamentas turi pasakyti, kad ponia Satudė ir kiti sąžinės e, kaliniai būtų tuo jau pat paleisti. Turime pareikšti susirūpinimą dėl dar kito, kitos bausmės, kuri draudžia ją išvykti iš Irano. Tai rodo, kad e, laisvas mąstymas Irane yra nusikaltimas. Taip pat turime pakartoti mūsų reikalavimus, kad būtų įvykdomas, įvykdytas nepriklausomas tyrimas apie neteisėtus žaidimus be teismo ir nusikaltėlius patraukti į teisingumą. Taip pat reikia pasmerkti bombos sprogdinimus Džamavahde ir palei, pareikšti užuojautą aukų, aukoms ir jų šeimoms. Ir pagaliau mums tikrai nerima kelia kai kurių etinių grupių ir religijų atstovų persekėjimas Irane. Turime išdėstyti savo įsitikinimą, kad taikus vystimasis įmanomas tik tada, kai atsižvelgiama įvairių regionų e, siekius ir e, tikėjimą. Ačiū ponia Roma Vairūda. APP vardu toliau ponas Sonikas, vieną minutę. Nasrim Sotudek już wcześniej dała nam podstawę do debaty na forum. Nasrim Sotudė e, buvo minėta ankstesnio klausimo svarsime, kuomet Europos parlamentas 2010 m. rugsėjo 4 e, ji buvo, ji buvo apkaltinta samokslu ją ja, apkaltino Irano valstybė ir buvo suimta keturiems mėnesiams. O šį kartą jai paskelbtas 11 metų apkaltinamasis nuosprendis ir 20 metų ji negalės verstis teisininkės praktiką ir išvykti iš Irano. Nepamirškime, kad kiti politiniai kaliniai susilaukė taip pat griežtų nuosprendžių ir ilgalaikio įkalinimo. Mes be abejonės turime pasmerkti tokius žmogaus teisų pažeidinėjimus, taip pat ir teisės į bešališką teismo procesą neužtikrinimą. Našrin Sutudė paskyrė savo gyvenimą asmenų pasmerktų miriop gynimui. Asme, jį gynė asmenys dalyvaujančius demokratiškų organizacijų veikloje visuomenė negali išlikti abejinga. Korina Kretų, socialdemokratų vardu. Vienai minutė. Mes pritarėme raginimams nedelsiant paleisti Našrin Sutudė ir visus kitus politinius kalinius Irane. Tūkstančiai iraniečių sumokėjo savo gyvybėmis už priešinimas režimui. Nasrin Sutudėjai paskirtas 11 e, metų įkalinimo nuosprendis po to, kai ji buvo suimta daugelį mėnesių. Ji yra žmogaus teisų gynėja, ji gynė žmonės, kurie priešinasi Teherano režimui. Draugė su disidentais, e, politikais, politiniais kaliniais, ji dabar yra kartu su jais. ES turi pasmerkti tai, kas vyksta ir dar kartą pakartoti, ką jie atstovauja. Europos išorės veiksmų tarnyba taip pat turėtų pasakyti, kad ji yra įsipareigojusi siekti besąlygiškai pokyčių šioje srityje. Ponas Stanukas, ačiū pirmininkė. Mes turime nepamiršti parlamente, kad žodžio laisvė kurioje mes galime naudotis, kurioje mes galime naudotis Europoje, nenaudo, neegzistuoja kai kuriuose pasaulio dalise, pavyzdžiui, Irane. Ir dar kartą mes kalbame apie pasibaisėtiną žmogaus teisų padėtį šioje Islamo Respublikoje. Būdama teisinginas, institutė gynė daugybę opozicijos narių tą darė prieš pusantrų metų. Ji taip pat buvo nepilnamečių, kuriems paskelbta mirties bausmė e, advokatė, teisinė atstovė. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį ji buvo suimta apkaltinus ją propagandos skleidimu. Uh, o dabar jai paskaptas 11 metų įkalinimo nuosprendis, 20 metų ji negalės versis teisininkės praktiką. Ji turėtų nes, būti nedelsiant ir besąlygiškai paleista ir aš norėčiau, kad įgaliotinė užsienio politikos klausimais tai, tai ir pasakytų. Europos parlamentas turėtų dar kartą akcentuoti brutalaus eh, Ahmadinedžado režimo eh, daromus veiksmus ir bandyti atstovauti visuomenės interesus toje šalyje. Fok. Una minuta. Dėkoju toliau ponas Kūrė, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes jau ne pirmą kartą kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus Irane. Šiandien kalbame apie teisininkę, kuri kovojo už žmogaus teises Irane. Mes kalbame apie kovą už tuos, kurie pasisako už žmogaus teises ir kovoja su Ahmadinečado režimu. Po kelių savaičių mes vėl šioje pačioje salėje kalbėsime apie kitus žmogaus teisų pažeidimus ir ir dažnai žmonės yra tokiuose režimuose baudžiami už tai, kad jie tariamai E, kenkia tam režimui. Todėl aš norėčiau paklausti, ponė pirmininkė, ar mes galėtume sudaryti, ar yra de, delegacija e, bendradarbiavimui su Iranu. Dėkoju toliau, keštai. Procedūra, ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Italija baisi situacija. Šiandien aptarėme, aptarinėjome Sarai Aštianį situaciją, kuri buvo nužudyta e, užmėtant akmenimis, tai dar anksčiau šiandien kalbame apie Nasri Satudėj situaciją. Ji buvo e, pasodinta į kalėjimą už savo darbo atlikimą, jos turtas areštuotas, jos vyras taip pat areštuotas, už tai, kad, e, cituoju, melavo ir bandė paveikti visuomenės nuomonę. Aš sakau, kad mes turime padėti visas pastangas, kad užbaigtume šią beprotybę, ypač e, blogą elgesį ir e, nepagarbą moterų atžvilgių. Ačiū, pana Keli, turiu panas Kutaš. Ačiū, pirmininkė. Nasrin Sotudeh pas, e, nuteisimas rodo, kiek mažai gerbiamas žmogaus teisės Irane. Po Ahmadinežano prieštaringų rinkimų bet koks protestas brutaliai nuslapinamas, tūkstančiai piliečių areštuoti, šimtai nuteistų. Šis 11 metų nuosprendis prieš ponę Satudei buvo priimtas dėl to, kad įginė žmonės, kurie buvo areštuoti po suklastotų rinkimų 9 metais. Jei taip pat buvo prieštaraujama prieš, prie, e, priekaištaujama, kad ji davė interviu užsienio presai. Tai reiškia, kad teisininkai negali e, dirbti savo darbo. Noriu priminti komisijai tarybai, kad bet koks bendradavimas tarp ES ir Irano turi būti pagrįstas pagarba žmogaus teisėms. Ačiū toliau, ponas Černiecki. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Čia yra dar vienas atvejis, kuris stipriai veikia Europos viešą nuomonę ir mus. ta pati valstybė vėl ir vėl pažydinėja žmogaus teisės. Reikia iš naujo permastyti tos valstybės struktūrą. Aiškiai matome, kad savo tradicijų ir papročių e, derinimas su pasauliniais standartais nebūtinai egzistuoja. Labai gerai, kad e, parlamentas svarsto šį klausimą, tačiau dar reikia kalbėti ir apie politinio spaudimo klausimą, nes vėl ir vėl mes kalbame apie Irano atvejus be jokio veiksmingumo. Reikia daryti didesnį spaudimą negu iki šiol. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený... Ponas Paška, ačiū pirmininkė, ponė komisarė. Žmogaus teisų aktyvistai Irane persekiojami jau ilgą laiką. Ir ponios sutudėjai mm, ap, nus, n, nu- mm, nuteisimas yra tokių veiksmų dalis. Irano režimas E, savo taikiniais pasirinko dar keletą teisininkų, kurie kovojo žmogaus teisės. Represijos auga, o mūsų pastangos kažką padaryti, pakeisti neduoda vaisių. Manau, kad valdžioje esanti vyriausybė savava, savavališkai elgėsi su žmonėmis. Atėjo laikos daryti daug didesnį spaudimą Irano vyriausybei padėti Irano žmonėms įkvėpti gurkšnį švaresnio oro. Pone Saja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nasrin Sutudei yra viena garsiausių žmogaus teisų aktyviščių e, Irane. Ji netgi atstovavo Nobelio premijos laureatui. Ji taip pat e, gina žmonės, kaip advokatė gina nuteistus nepilnamečius. Iš tiesų mes susidurėme su žiauriu režimu. Neramumai Irane privedė prie to, kad Irano valdžios, valdžia pradėjo taikyti dar griežtesnės priemonės prieš žmogaus teisų aktyvistus. Ji persekioja opozicija bando užčiaupti ją. Mūsų parlamentas yra parengęs rezoliuciją dėl Ašrafin, todėl negalime ir toliau tylėti. Dėkoju toliau Geringerde Odenberg. Przewodniczący, Pirmininkė, ankstesnių diskusijų metu, kalbant apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Irane, vos prieš keletą mėnesių aš pasakiau, kad kasdieną penki e, Irano piliečiai gauna informacijos apie tai, kad netrukus jie atsisveikins su savo gyvybėmis. Tokie teismo sprendimai skelbiami turėtume dar prisiminti, kiek, kokia yra teisininkų padėtis ginančių žmogaus teisės toje šalyje. Nasrin Sutudė suimta praėjusiu metu rugsėjo ketvirtą dieną buvo kankinta. Ji, jai paskaltas 11 metų įkalinimo nuosprendis. Ir yra aiškus, aiškiai to, tokius atvejus iliustruojantis pavyzdys. Turime kalbėti apie Mohamed Mizadeh, kuris yra, kuriam yra paskaltas devinių metų įkalinimo nuosmedis, o kitas teisininkas atsidurs teisme vien dėl to, kad jis savo klientą atstovavo teismo posėdėje. Manau, reikėtų pasitelkti vyriausiosios užsienio reikalų įgaliotinės paslaugas ir pasiekti, kad žmogaus teisų gynimas taptų mūsų dialogo su Iranu darbo tvarkės vienu iš klausimų. Pone Makovėjai. Sudeh este foarte grav. Nasrin Sutudė atvejs yra labai rimtas. Jai paskatas 11 metų įkalinimas, ji negalės versis teisininkės praktiką ir, ir 20 metų negalės išvykti iš šalies. Ką ji padarė? Ji gynė Šerinę Badį, Nobelio premijos laureatę, kitus politinius veikėjus, žmogaus teisų aktyvistus, nepilnamečius pasmerktus miriop. Nuo 2009 e, metų bent jau 15 žmogaus teisų gynėjų teisininkų buvo įkalinti teismo sprendimu Irane. Šios priemonės pažeidžia žmogaus teisės bei pagrindinius įstatymo viršenybės klausim, principus. Aš raginu tarybą pareikalauti nedelsiant paleisti Nasinsiu Tudėjai. Thank you, and now it's time for commission for... Ačiū, toliau komisaras Fulė. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga, Sąjungai kelia nerimą prasta ir blogėjanti žmogaus teisų situacija ir pagrindinių laisvių situacija Irano Islamo Respublikoje. Per pastarosius du metus situacija nuo blogos, e, ta, iš blogos tapo praktiškai neįmanoma tiems, kurie bando ginti žmogaus teisės. Nasrinai Satudei ir kitiems panašiems, kurie bando ginti pagrindinės teisės ir laisvės, darbas kalėjime yra, nėra galimybė. Jos arešto poveikis aišku. Tie, kas išdrįsta pasipriešinti tiems, ką valstybė turi saugoti pati, rizikuoja būti patalpinti į kalėjimą. Europos Sąjunga ne vieną kartą dešimt pareiškimų dešimtaisiais metais buvo paskelbti vyriausiosios įgaliotinės Ašton dėl bendros situacijos ir dėl atskirų atvejų. Tuo pat metu ES ėmėsi, e, ėmėsi demaršų su Irano valdžios, reikalaudama paaiškinti, patikslinti ir perdodama aiškius signalus dėl, po, dėl būtinumo gerinti situaciją šalyje. Pareiškimas dėl, dėl Nasrys Atudei bylos vyriausias susigaliotinės Ešton buvo patiktas e, šių metų sausio 14 dieną. Jame paminėta ponia Satudei ir ponas Švanazan Ari, e, teisininkė ir žurnalistas, kurie atitinkamai buvo nuteisti 11 ir 4 metams kalėjimo. Irano Islamo Respublika buvo neseniai išrinkta Junktinių tautų komisija dėl moterų padėties. Ponas Satudei ir pana Hari yra dvi moteris, kurios buvo, kurios buvo atimta galimybė E, dirbti darbą, kur, kurį jos dirbo. ES turi priminę Iranui, kad jis visų pirma turi laikytis tų tarptautinių įsipareigojimų, kurie kyla iš e, sustarimų ir konvencijų, kuriuos yra pasirašę ir ratifikavę. Mes ir toliau ieškosime būdų, kad mūsų veiksmai ir žmogaus teisų gynyba taptų veiksmingesni, panaudojant visas mūsų turimas priemonės. Irano žmonės nuspelno bent jau tiek. Ačiū uždėmesi. Thank you, Dėkoju komisijos nariui. Diskusija baigta. Dėl posėdžio tvarka ponas Poseltas. Kalbėsiu, kalbėsiu labai trumpai. Aš nežinau, kaip galima parlamente plenarinės sesijas padaryti įdomesnės. Man atrodo, kad reikia tikro gero pirmininko, kuris yra ir griežtas, ir, ir elgesi labai laisvai. Reikia atitinkamų temų ir tada plenarinė sesija tampa labai įdomi net ir žiūrovams. Ačiū ponė Posel, tai perduosiu šią žinę ponui Svobodai, tos darbo grupės pirmininkui. Kolegos, dabar periname prie balsavimo. Visi išsitraukite balsavimo korteles. Pateikti septyni pasiūlymai dėl rezoliucijos.